Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, dėl laisvos prekybos susitarimų darybų su Australija ir Nauja Zelandija. Penkias minutės dabar kalbės klausimo autoris ponas Langė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, komisijos nariai. Skatydami prekybos strategiją mes sužinojome, kad e, globalios vertės sukūrimo grandinės e, yra labai svarbios taip pat ir tokiuose regionuose kaip e, Azija, Ramė vandenino regionas. Ypač turint omenyje pasibaigusias darybas dėl laisvos priekybos tarp JAF ir 11 Ramė vandenino šalių, yra logiška, kad mes taip pat dedame atitinkamas pastangas apibrėždami arba siekdami apibrėžti savo perkybinius santykius su Australija, Nauja Zelandija. Europos parlamente buvo surinktas atitinkamas praktinis e, seminaras, klausimas ir jame buvo apsvarstyti įvairūs e, laisvos prekybos su Australija, Nauja Zelandija aspektai. Mūsų vertybiniai santykiai yra labai glaudus. Mūsų sieja demokratinės valdymo struktūros, panašios, panašus vertybiniai įsivaizdavimai. Taigi turime daug bendrumų, kalbant apie prekybos apyvartą, Australija yra 21 prekybos partnerė, 21 vietoje Naujoji Zelandija yra 51 vietoje, taigi kalbant apie prekybos mainus, e, tai nėra pačios svarbiausios šalis, tačiau tikrai jos nėra nereikšmingos ir kai kuriuose labai opiose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio produktų, pieno, cukraus e, produktų, mėsos produktų srityje, <clears throat> kurie yra pakankamai opus, ypač kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus ir jų naudojimą. Taip pat avienos prekybos srityje e, galioja šiek tiek skirtingi reikalavimai Europoje ir Australijoje, tačiau mes susiekime sukurti bendras pasauliniu mastu galiojančias taisyklės ir jos yra reikalingos globaliai veikiančiame pasaulyje. Aš esu įsitikinęs, kad geriausiai tokias taisyklės nustatinėti su tomis šalimis, kurių valdymo santvarka yra panašiai mūsų, kurios yra demokratinis šalis. Taigi esu įsitikinęs, kad uh, Dėrėdamiesi su Australija ir Nauja Zelandija turime vadovautis platesniais užmojais, nei dėrėdamiesi su Ramio vandenino šalimis. Iki šiol nebuvo atliktas joks poveikio įvertinimas, nebuvo įvertinta apriptis. Todėl mums reikia atlikti labai išsame tokių prekybos susitarimų poveikio analizę. Ir čia man kyla klausimas susijęs su Europos komisijos gebėjimais ir pajėgumais komisijos nariai. Turite pripažinti, kad šie metai buvo pirmieji metai, kuomet buvo sumažintas prekybos generalinio direktorato pareigūnų skaičius ir Manau, kad tokiamis aplinkybėmis tikrai labai sunku atremti šioje srityje kylančius iššūkius. Aš manau, kad prekybos politika yra labai svarbi ES išės politikos priemonė, todėl prekybos generalinis direktoratas turi turėti ir būti aprūpintas atitinkamais ištekliais. Mes atstovavome ES jos piliečių interesams, privalome užtikrinti visapusišką skaidrumą ir aiškumą, todėl mes patikime klausimą, kurį atsakoma žodžiu. E, per antrąją vasario sesiją taip pat tvirtinsime rezoliuciją. Klausimas e, kylamas dėl to, kodėl dabar prasideda dėrybos ir e, kokiu grėsmiu galime tikėtis. Taip pat ir <clears throat> TPP sustrimo kontekste, e, kokiu padariniu mes galime tikėtis e, poveikia šio susitarimo laisvos prekybos susitarimų su Azijos ramio vandenijos šalimis. Taigi tiek norime sužinoti iš komisijos. Ačiū už dėmesį, ačiū ponė Langė. Suteiksiu žodį dabar ponai Mimicui, kad jis galėtų atsakyti šį klausimą. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami nariai, Australija ir Naujoji Zelandija yra. Uh, partnerės ES, kurios masto panašiai, partnerės, su kuriomis turime tiek daug bendro, bendrų vertybių, bendrų požiūrių. E, ryšių struktūrizavimas su šiomis šalimis yra mūsų prioritetas. Būtent todėl 2015 metais ES baigė darybas dėl politinių pagrindų sustarimo tiek su Australija, tiek su Naujaja Zelandija siekiama tai sutarimais toliau stiprinti partnerystę pagrįstą bendromis vertybėmis ir principais, tokiais kaip pagarba demokratijos principams, žmogaus teisėms, pagrindiniams laisvėms. E, teisinės valstybės principams ir e, tarptautinės taikos saugumo skatinimo iš abiejų šalių pusės. ES e, palaiko gerus prekybos investicijų ryšius su Australija ir Naujaja Zelandija. Mes esame didžiausia užsienio investuotoja, didžiausia partnerė paslaugų prekybos srityje, pirmiausiai su Australija. Europos Sąjunga yra e, nau, didžiausia prekių importo partnerė. Naujai Zelandijai taip pat mes esame tarp užsienio investuotojų lyderių. Australija ir Naujoji Zelandija yra sudariusios laisvosios priekybos sutarimus su uh, Japonija, Koreja, ASEAN, Kinija, JAV. Ir neseniai uh, yra įtvirtinta partnerystė bus ramėjo vandenyno sustarimas sudarytas. Uh, mes dabar matome, kad mūsų investuotojai tarsi atsiduria e, mažiau palankioje e, situacijoje negu konkurentai tose šalyse. Pavyzdžiui, automobiliai importuojami iš ES e, bus apmokestinami importo muitu tik vieną kartą, jeigu bus pasiekti sutarimai. Mes esame uh, E, didžiausia investuotoja Australijoje, antra pagal dydį Naujoje Zelandijoje, tačiau e, Kinijos investuotojai pagal laisvosios prieigos susitarimą naudojasi palankesnėmis sąlygomis. Europos Sąjunga taip pat turi daug E, interesų vyriausybinėse viešuosiuose pirkimuose. Mes siekėme sustiprinti Australijos, Naujosios Zelandijos e, PPU įsipareigojimus e, vyriausybės viešųjų pirkimų srityje. Europos Sąjunga susiduria su problemus dėl jautrių žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, cukrus, pieno produktai, aviena. Uh, E, mes žinome, kad kai kurios šalis, Japonija, Koreja, kurios taip pat turi problemų dėl žemės ūkio, sugebėjo sudaryti laisvasios prekybos sutarimus su šiomis dviemis šalimis, dviem šalimis ir matome, kaip gali jautrus klausimai būti išspręsti palankiai. Taip pat reikia pastebėti, kad Australija ir Naujoji Zelandija jau naudojasi preferencijomis teikdamos savo prekes ES rinką, pirmiausiai tuos jautrius uh, produktus pagal uh, e, betarifinės netarifinės e, kvotas. Dėl geografinių nuorodų ES požiūris skiriasi nuo e, Naujosios Zelandijos ir Australijos. Naujoji Zelandija paskelbė, kad ji įgyvendins geografinių nuorodų sistemą vynui, pagal vyno ir stiprių alkoholinių gėrimų registravimo e, įstatymą. Mes turime e, vyn, sustarimą jau dėl vyno, kuriame e, ap, E, kalbama apie geografinės e, nuorodas skiriamas vynui, bet reikėtų plėsti sąrašą ne tik tai taikyti vynui, stipriesiems e, gėrimams, bet ir maisto produktams. Ir sustarimai būtų galimybė rasti mums išeiti. Per pastarosios susitikimus tarp komisijos ir tarybos vadovų ir naujosios Zelandijos ministrų pirmininkų, tai vyko pernai spalio mėnesį ir atskirai buvo susitikta su Australijos ministrų pirmininku lapkritį, Ir buvo susitarta tų stikų metu pradėti dirbti, kad būtų galima pradėti dėrybas dėl e, laisvosios prieigos susitarimų su atitinkamomis šalimis. Europos komisija atliks poveikio vertinimą kuriame e, taip pat e, renks viešasias konsultacijas ir bus taip pat atliekamas priepties įvertinimo E, darbas iš abiejų pusių ir e, komisija, e, kad galėtų pradėti darybas, kreipsis į tarybą, jokiai būtų suteikti įgaliojimai. Komisija per Tarptautinės prekybos komitetą ir parlamento bendradarbiavimo tarp Australijos ir Naujosios Zelandijos bendravimo grupė informuos per tą struktūras Europos parlamentą apie visus žingsnius, kurių imsimės. Ačiū komisijos nariai. Aš noriu pasakyti, kad kaip supratote, e, užtruko ankstesnė diskusija ir prašysiu visų taupyti laiką, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponas Gasparė dviems minutėms. Papirminkė komisijos nariai dėkoju, kad šiandien turime galimybę aptarti priekybinius santykius ir sustarimus su Australija bei Nauja Zelandija. Dabartinė situacija labai mažai PPO šalių neturi su mumis pasirašiusios prekybos susitarimo arba su kuriamis dėl jų nesiderama. Šešios tik yra tarp jų, jeigu vertintume, kokios valstybės yra Australija ir Nuoja Zelandija, su jomis musėja bendros vertybės, tai yra viena iš priežasčių, dėl ko reikia kuo greičiau pradėti darybas. Antroji priežastis yra ta, kad su daugeliu šio regiono šalių jau darybas baigiame arba jos dabar vyksta, pavyzdžiui, su Pietų Koreja susitarimas įsigaliojęs, su Japonija šiuo metu deramės dėl laisvos prekybos, deramės <clears throat> su Kinėje dėl investicijų apsaugos, todėl manau, kad dabar pribrando laikas atitinkamai susidėrėti praeidėrybas dėl sutarties prekybos su Australija ir Naujaja Zelandija. Esu dėkingas už tai, kad prieš sute, suteikiant darybinius įgaliojimus bandama atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių interesus, nes bet turime galimybę pakalbėti taip pat ir apie savo ekonominius interesus Australijoje Naujoje Zelandijoje, tačiau išgirsti taip pat ir susirūpinimo balsus per pastarasis dienas ir savaitės išgirdome nemažai pageidavimų kritikos iš žemės ūkio atstovus. Kai kurie Europos regionai, ypač atokiausi, yra pakankamai susirūpinę, todėl dabar komisija raginu įsiklausyti į jų balsą ir atitinkamai suformuluoti darybinių įgaliojimų nuostatus ir jau Dabar galiu pasakyti, kad Europos parlamentas dės visos pastangas, kad prieš sutikiant galtinius darybininkų įgaliojimus į visus šios pagėdavimus ir nugastavimus būtų atsižvelgiama Europos parlamento rezoliucija. Pone Haitz. Pirmin, Gerbama pirmininkė komisijos nariai, mėly kolegos, šie susitarimai su Australija ir Nuoja Zelandija neturėtų tapti savaiminiu tikslu, Jie turėtų tapti priemonę tikslui pasiekti, turėtų būti naudingi mūsų piliečiams, skatinti mūsų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą mums yra labai svarbu, kad nebūtų mažinami Europos standartai, ypač turiu omenyje visuotinės svarbos paslaugas, pat būtų tinkamai apsaugoma telektinė nusavybė, geografinės kilmės nuorodos ir ypač žemės ūkio sritis, kuri yra viena iš jautriausių bendri darbo sąlygų socialiniai standartai, aplinkosaugos standartai yra aukščiausias prioritetas. Čia mes nesame pasirengę daryti jokių nuolaidų, todėl darybinis skyrius, tvarumo darybinis skyrius turi <clears throat> būti e, labai ambicingas. Taip pat turime nepamiršti pilietinės visuomenės interesų ir juos apginti, ponė Maklarkė. Kolegos, ES per ateinančius metus turi galimybę susidėrėti dėl modernios 21 amžiaus sutarties su panašiai mąstančiais partneriais kaip Australija ir Naujoji Zelandija. Tai yra bendrijos narės, kurios puoselėja tas pačias vertybės ir musėja kultūriniai ir kitokie ryšiai. Mes įsipareigojame siekti daugia šalės darbo atverkės PPO organizacijoje. Australija ir Naujoji Zelandija nori atidaryti naujas priekybos vietas ir mes norime stiprinti Azijos ir Ramijo vandenino santykius. E, žiūrima atvirai į šiuos klausimus, e, tokius kaip geografinės kilmės nuorodos bei investicijų apsaugos. Taigi mes turime realių galimybių susidėrėti dėl ambicingos priekybinės sutarties. Mes taip galime išspręsti tokius klausimus kaip skaitmeninė ekonomika, kilmės taisyklės Kitas dalykas yra skirsnis skirtas mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Todėl aš palaikyčiau šias dėrybas ir tikiuosi, kad mes greitai galėsime susitarti dėl dėrybų baigties. Ačiū. Pone Takula. Liberalų frakcijos ponas, vardu ponas Takula. Ačiū. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad šis žodinis klausimas komisijai ir inta komiteto rezoliucija dėl laisvos prekybos sutarčių dėrybų pradžios yra svarstamas kartu. ES aktyviai dėrėjosi dėl laisvos prekybos sustarimų su daugeliu trečiųjų šalių daugelį metų ir visa tai gali sukurti stabilius ekonomikos santykius ir paskatinti ekonomikos augimą. Tačiau mes vis dar atsiliekame šioje srityje. ES yra vienintelė didelė priekybos, didelis priekybos blokas, kuris nėra susitaręs dėl laisvos priekybos susitarimo su vienu svarbiausiu savo partneriu Australija. Ir tai stebina dėl to, kad ES palaiko ilgalaikės tradicijas ir bendradarbiavimą su Australija ir Naujaja Zelandija. E, mes neturėtume likti nuo šaly ir iškristi už borto. Mes turime stiprinti ir gilinti bendradarbiavimą ir gerus santykius su šiomis šalimis. Tik taip galėtume įtvirtinti tarptautinius standartus ir skatinti e, sąžiningą ir tvarę priekybą. Taigi aš turiu šį klausimą. Kodėl ES nepradėjo dėrėtis su Australija ir Naujaja Zelandija? Tiek ES, tiek Australija ir Naujoji Zelandija yra pareiškusios, kad nori pradėti šią procedūrą. Aš esu įstikinęs, kad tiek ES, tiek Australija, tiek Naujoji Zelandija turėtų naudos iš tokių susitarimų. Mes turėtume turėti galimybę dėrėtis dėl laisvos prekybos susitarimo turinio. Aš norėčiau paraginti komisiją pradėti e, reikiamus veiksmus ir įsipareigoti žengti tolesnius žingsnius siekiant sustarti dėl abipusę naudingos laisvos prekybos sustarimo tiek su Australija, tiek su Naujaja Zelandija. Ačiū. Dėkoju. Sančias. Dėkoju pirmininkė. Komisijos nariai, mes E, žinome, kas yra dogma. Tai yra pasiūlymas, e, kuriuo žmonės tiki nebejodami. Ir kuo akivaizdžiau viskas atrodo, tuo dažniau kažkas yra kartojama. Mes e, girdėjome, kad žinome, kad sprendimas kriziai panaikinti yra paskatinti vidinį vartojimą. Iš to atsiranda ši e, prekybos karštinė ir sakoma, kad jeigu mes pasirašysime laisvosios prekybos susitarimus, jeigu taip jau pasirašėme daug tų susitarimų, tai kodėl jų išvengė Australija ir Naujoji Zelandija? Mes tikrai turime pasižiūrėti, kaip toks sustarimas gali būti naudingas darbuotojams, aplinkai, kaip gali būti naudingas e, užtikrinant sveikatos apsaugą, bet mes e, neturime gal dėl to rūpintis, visi dirbame tam, kad patenkintume e, didžiasias tarptautinės korporacijos, bet turime iš tikrųjų e, ko, užtikrinti teisės visiems, laisvoji priekyba taip, bet ne bet kokia kaina. Pone Hoibuk, ačiū, pone pirmininkė. Žemės ūkio produktai Australija ir ypač Naujoji Zelandija yra svarbios eksporto prekės, todėl turėtume atitinkamai vertinti šį aspektą pasirašant galimą laisvos prekybos susitarimą su šiomis šalimis. Poveikį žemės ūkiui dėja rezoliucijos projekte apie tai nieko neminima. Gamybos sąnaudos pieno gamybos sąnaudos Nuojo Zelandijoje daug mažesnės nei Vokietijoje, pavyzdžiui, kur e, vieną litrą pieno pagaminti kainuoja 10 euro centų brangiau. Tų pačių problemų sulauksime mėsos, cukraus e, <clears throat> gamybos srityje. Mūsų ūkininkai jau dabar negauna pakankamai pajamų, taip pat ir dėl ES vykdomos politikos, kuri yra orientuota daugiausiai į eksportą ir negalvoja apie tai, kad e, tie produktai, kurių negalime parduoti, būtų daug pigesni, jeigu jų iš vis negamintume. Ir dabar mūsų ūkininkai, jeigu e, bus privesti konkuruoti betarpiškai su australais ir zelandiečiais, tik, tik dar lab, daugiau alyvos bus įpilta čia į ugnį. Taigi aš raginu imtis priemonių, kad šių susitarimų neigiamas poveikis žemės ūkiui būtų eliminuotas. Pone Begin, vieną minutę kalbės. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. E, darybos e, dėl šio laikiško subalansuoto susitarimo su šalimis kaip Australija, Naujoji Zelandija yra žingsnis, kurio turėtų imtis. Europos Sąjunga reikia priartinti mūsų e, rinkas prie tų šalių, kurios yra pasirašiusios partnerystės abipus Ramėjo vandenino susitarimą. Bet ar nėra užsleptų grėsmių jau minimas žemės ūkis? kuris galbūt e, bus paukotas dėl geopolitinių pasirinkimų. Mes negalime e, pasiekti sutarimo neatsižvelgdami deramai į pieno e, sektoriaus susirūpinimą, kuris jau ir taip nukentėjo nuo Rusijos embargo. Ir E, dėl geografinės kilmės e, nuorodų tarsi e, diskusijų nukrypome nuo to klausimo TTIP kontekste ir mes turime užtikrinti taip pat didžiausią skaidrumą darybose. Transatlantinės partnerystės darybos parodė, kad reikia pirmiausia atsižvelgti į piliečių interesus ir mes raginsime, kad būtų užtikrinti jų interesai. Ponas Fielneris, dėkoju. Prekybos susitarimai yra tikrai e, pozityvus dalykas. Australija ir Naujoji Zelandija yra dvi iš šešių šalių, su kuriamis neturime preferencinių susitarimų. Prekybos srityje kitos yra Šiaurės Koreja, e, Rusija, Kinija, e, Taivanas. Bet mes turime skirti deramą dėmesį toms dviems šalims prekybos darybose. Matome, kad dabar e, prekybos rautai keičiasi dėl e, naujų pas, e, ramio vandenino susitarimų. Mums reikia susitarimų su tomis šalimis, kad galėtume su jomis prekiauti. Prekybos susitarimai turi būti tikrai kaip galima geresni ir aš tikiuosi, kad mes E, sieksime suderinti taisyklės, nes tai yra dvi iš šalių, kurios yra mums tikrai artimos. Ir jeigu mes norime e, siekti, kad būtų e, globalių mastų standartai mūsų įtvirtinti, turime mes pradėti veikti, būti lyderėmis dėl žemės ūkio produktų. Naujoji Zelandija ir Australija gamina daug žemės ūkio produkcijos, bet atsiranda ir regioninė rinka. Mes gyvename kitoje planetos e, pusėje, taigi vargu ar mes. E, ar mes užsitikrinsime didelę rinką. Uh, Mes turime siekti kaip galima ambicingesnių tikslų ir dar vienas dalykas, nevelki, nesivelkime į vidinės diskusijas. Mes e, galėsime greitai e, išspręsti visas problemas, jeigu pakankamai e, gerai stengsis dirbti komisija. Martinas, aš taip pat sveikinu komisijos ketinimą pradėti dėrybas dėl šių laisvos prekybos sustarimų. Azija ir Ramusis vandeninas e, sukuria labai daug procentų prekybos ir šis skaičius tik auks per ateinančius dešimtmečius. Šis regionas mums yra labai svarbus, mes esame gan arti e, e, šios, šio regiono ir Australija mums gali būti labai svarbi partnerė. Atsižvelgiant į patirtis derintis dėl laisvos prekybos susitarimo, šios darybos galėtų būti e, labai veiksmingos ir greitai užbaigtos. E, jos gali būti labai aukštos kokybės įtraukiant e, tvaraus vystimosi skyrių. Ir atsižvelgiant į Australijos turimą patirtį investicijų srityse, mes turėtume rasti sprendimą e, kovojant su ginčiais. Taigi dėl visų šių priežasčių e, džiaugiuosi, kad mes darome pažangą ir dėrėsimės su šiomis dviemis e, valstybėmis. Yra jums klausimas pagal mėlyną kortelę. Thank you, President. Thank you, Mr. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Martinė. 2013 m. Liepos mėnesį Australijos vyriausybė oficialiai atsakė e, Junktinėje karalystėje ir pareiškė, kad norėtų, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje. Šiandien mes kalbame apie galimybę sudaryti sustarimą su Australija ir Naujaja Zelandija. Kaip Jūs manote, ar Junktinės karalystės išėjimas iš ES galėtų pakengti santykiams su tokiomis senomis mūsų partnerėmis kaip Australija ir Naujoja Zelandija? Žinoma, kai kurie parlamente sako, kad mums reikia sukurti alternatyvę laisvos priekybos zoną su buvusiomis sandraugos šalimis. Sustarimai su Singapūru, Afrikos šalimis rodo, kad sandrauga vertina santykius su ES ir tai duoda naudos tiek ES, tiek Junktiniai karalystiai. Tai, tai, kad mes esame ES, manau, padeda toms sandraugos šalims. Ačiū. Dėkui. Ponas Radil, vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, komisarė, ES atsilieka sudarydama laisvos prekybos sustarimus Azijos ir Ramiojo vandenino regione. Junktinės Amerikos valstybės, valstijos mus lenkia, jos yra sudariusios sustarimus su daugeliu šalių. Mes esame sudarę sustarimą su Vietnamu, Taip pat turime sustarimą su Singapūru, kuris šiuo metu yra išaldytas ir laukia Europos teisingumo teismo sprendimo. Taigi mūsų rankose nėra labai daug. Todėl e, mes turėtume būti suinteresuoti e, susitarimu su Australija ir Naujaja Zelandija. Labai svarbu, kad e, būtų pradėtos darybos tyla turi būti nutraukta. Aš džiaugiuosi tokią veiklą ir aš tikiuosi, kad mes greitai priimsime sustarimą, kuris bus abiem pusėm naudingas. Dėkoju. Pasomožė, ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, turėjau galimybę sustikti su komisijos nare Malstrom, pasikeisti nuomonėmis dėl jautrių produktų apsaugą gaminamo tokiuose regionuose Ir noriu priminti Europos parlamento nariams, kad komisija prisėmė atitinkamus įsipareigojimus ginti šios produktus. Todėl turime dėrėdamėsi su Australija ir Naujaja Zelandija to nepamiršti. Ir komisija turi atsižvelgti į būtinybę saugoti iš ultra tokių regionų atvežamą cukrų ir jo gaminius. Tikimės iš komisijos nario, kad jis laikysis mums duotų pažadų ir stebės, kaip jie yra vykdomi. Ponas Morgano vieną minutę kalbės. Ačiū. Australija, Naujoji Zelandija tik tai geografinių požiūrių toli nutolę nuo mūsų. Mūsų sieja bendros vertybės, bendri interesai, sprendžiant svarbiaus klausimus, esame vertybių bendryje tapusi e, per daugelį metų labai artimais partneriais, esame vertybių bendrijos tapusios artimomis partnerėmis. Pirmiausiu metu mes vyksime į Australiją, sustiksime su valdžios institucijų, aukščiausiais pareigūnais, verslo atstovais, todėl labai gerai teigiamai vertiname komisijos ketinimus pradėti darybas dėl laisvos priekybos susitarimų šio laikiniai tolygų susitarimai, kuriuose atsižvelgiama į atskirų sektorių ypatumus, ypač žemės ūkio sektorių užtikrinant e, geografinės kilmės ženklimą, gali sustiprinti Europos vaidmenį Azijos ramio vandenino regione ir turėti teigiamą poveikį Europos piliečiams, turint omenyje ekonomikos ir užimtumo didinimą. Pone Fosterį, vieną minutę dar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Būdama Australijos, Nuosios Zelandijos parlamento ryšių delegacijos vicepirmininkė palankė vertinu galimybę šiandien aptarti šios aspektus ir pasirengimą pradėti darybos ir pasirašyti laisvos prekybos sustarimus su dviejomis valstybėmis. Šios diskusijos dėl įvairių protekcionistinių priežasčių buvo e, netinkamai naudojamos kai kurių valstybių narių atstovų tam, kad būtų užkirtamas kelias pažangai ir progresui. Ir tai yra pakankamai gėdingas elgesys. Mes turime nepamiršti, kad tūkstančiai šių šalių kareivių 20-ame amžiuje prarado gyvybės vaduodami Europos kontinentą. Todėl dabar tikiuosi iš komisijos nario, kad šios dėrybos vyks greitai ir pasibaigs kuo greičiau, nes e, tas susitarimas bus naudingas abipusiai ir abi šalis turės iš to naudos. Ačiū. Morel, Ačiū, ponas Morel. Pone pirmininkė. E, Gerbiamas Silvigijom, girdžiu kolegas sakančius, kad reikia neprarasti laiko, mes vėluojame, e, lyginant su jungtinėmis valstijomis, kurios neseniai sutvirtino savo pozicijas ramiajame vandenyne jau zonoje. Aš manau, kad kiekvieną kartą reikia elgtis labai atsargiai, nes, na taip, mes turime su Austrija, Australija ir Naujaja Zelandija bendrų vertybių, tačiau taip pat turime ir tam tikrų skirtumų prekybinės politikos rytį, nes Naujoji Zelandija ir Australija visiškai nepripažįsta geografinių nuorodų savokos, kai dėl paslaugų E, egzistuoja, pavyzdžiui, toks sąrašas, e, kur minimi negatyvus tam tikri rodikliai, tu tarpu mes pasisakom už pozityviuosius. Kodėl mums sako, kad situacija bus palanki visiems, bet jeigu mes žvelgiame į žemės ūkio sritį, tai tas atsiverimas bus pavojingas Europai, turime likti budrus. E, nes ten vystomas intensyvus žemės ūkis, Pramonininkams taip pat e, egzistuojantys standartai yra netokie saistantis, gali atsitikti taip, kad žemės ūkis bent jau pieno srityje patils didelių sunkumų. Gerbiami kolegos, dėkuoju Jums uždėmesi. Pirmininkė, ačiū ponui Morel. Ir dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Malginės, prašau. You, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarė už įžanginės pastabas. Daugelis kolegų kalbėjo apie žemės ūkio sektorių ir apie tai, kad tai ypač opis rytis. Norėčiau daugiau informacijos apie tai, kaip tas e, klausimas bus sprendžiamas dėrybose. Žinoma, mes norime daugiau prekybos, tai naudinga visiems, tačiau turime atsižvelgti į e, mums aktualius aspektus. Dar svarbesnis klausimas. Europa e, vykdo įvairiausias prekybos dėrybas, kai kurios užbūtos, kai kurios dar vyksta. Ir ko, noriu paklausti komisijos, kas prižiūri, e, kontroliuoja bendrą visų e, tų e, sutarčių, dėl kurių deramasi poveikį, ypač poveikį žemės ūkio sektoriui. Nes, kaip kolegos minėjo, mes turime BŽUP, mūsų ūkių struktūra yra visiškai kitokia, mes norime, kad ūkininkavimas e, vyktų kaimo vietovėse, todėl no, noriu paklausti, ar kas nors vertina bendrą e, visuminį tų darybų poveikį žemės ūkio sektoriui. Ačiū toliau, ponas Kaputo, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. ES, Australija ir Zelandija sieja demokratiškos vertybės ir principai. Ir mes siekėme tų pačių tikslų pasaulyje - saugumas plėtoti, aps, žmogus teisų apsauga. Todėl nesuprantu, kodėl Australija ir Nujoji Zelandija e, yra tik tai keletas PPO narių. Pirmininkė, gal galėtumėte kalbėti lėčiau, ponė Kaputo. Taigi, kodėl nėra numatyta e, sudaryti preferencinės prieigos sutarčių. E, tokios šalis kaip Naujojo Zelandija ir Australija yra labai svarbios, nes jos leistų naujosiams valstybėms narėms labiau įsitraukti į Azijos ir Ramijo vandenino regiono verčių grandinės kūrimą. Todėl noriu, kad komisija kiek įmanoma greičiau pradėtų dėrybas ir e, taip pat parengtų naujus, novatoriškus, modernius susitarimus. Australija ir Naujoji Zelandija yra pažangios, e, e vienos pažangiausių demokratiškų valstybių pasaulyje. Ačiū. Toliau ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Muito mokesčiai bus panaikinti ir daugybė pieno ir žemės ūkio kitų produktų užplūs Europą, tuo metu, kai Graikijos, Prancūzijos ūkininkai e, kovoja dėl išgyvenimo. Šis susitarimas dar labiau sustiprins tarptautinių įmonių e, interesus Europos MBI sąskaitą, kurios irgi bando išlikti krizės kontekste ir griežtų taupimo programų, pasakoja, kurios ypač e, ne, niokoja jų interesus. E, jeigu yra pažeidžiami kažkieno interesai, tai, tai žmonės turi turėti teisę į kompensaciją. ES yra daugybė, minios bedarbių ir aš manau, kad nedarbo lygis ir skurdo lygis ES išauks sudarius tuos susitarimus, o ne atvirkščiai. Pone Tomasič. Ačiū. ES yra antra pagal dydį partnerį Australijai ir trečia e, Naujosios Zelandijos atžvilgių. Tuo pat metu Australija yra 16 pagal dydį prekybos partnerių Europos Sąjungos atžvilgių, o Naujoji Zelandija 51. Šie skaičiai rodo, kad yra didžiulis potencialas toliau plėtoti prekybos santykius su šiomis dviejomis rinkomis. Laisvos prekybos sustarimas yra logiškas tolesnis žingsnis, bet netgi dar daugiau. Dėl didėjančio Kinijos aktyvumo šioje toje pasaulio dalyje ES turi stiprinti savo partnerystę šiu, su e, šiomis dviejomis rinkomis. Jeigu pradėsime šias darybas, galima tikėtis, kad jos bus skaidresnės negu transatlantinės partnerystės darybos, kad piliečiai žinotų, kokie pozityvus ir neigiami aspektai čia svarbus. Ačiū toliau, panas Ašvart. Noriu padėkoti komisijos nariui už prekybos darybų pradžią. Noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, pripažįstu kai kurių žemės ūkių sektoriaus nugastavimus. Aišku, kad jos reikia, jos reikia jautriai reaguoti, tačiau yra pavojus, kad tie nuogastavimai pernelyg ver, aukštai vertinami. Aš noriu pasakyti, kad e, tos darybos naudingos abiems pusėms. Antra, šis sustarimas susijęs ne tik su priekyba, jis susijęs ir su bendromis vertybėmis, e, emociniais ryšiais ir e, stipriais istoriniais ryšiais, ryšiais, kurie turėjo būti pripažinti jau seniai. Raginu komisiją eiti pirmin, kaip galima greičiau, darantis dėl šio laisvos prekybos sustarimo. Ačiū. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir toliau žodis ponui Mimicai vėl. Ačiū, kūne pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu pakartoti komisijos ketinimus, žengti tolesnius žingsnius, pradedant dėrybas dėl laisvos prekybos sustarimo su Australija ir Naujaja Zelandija. Taip darydama komisija laikysis atitinkamų taisyklių ir praktikos, parengs atitinkamus poveikio vertinimus ir žengs kitus parengimosius žingsnius, pavyzdžiui, masto e, nustatymo priemonės, kad galėtų paprašyti leidimo tarybos oficialiai pradėti šios laisvos prekybos e, susitarimo darybas. Komisija išdėstė savo naują požiūrį į prekybos politikos klausimus Trade for All komunikate praėjusį spalį. Šis komunikatas išdėsta mūsų e, požiūrį ir mes pasiūlysime keturis e, esminius aspektus susijusius prekybą, tvarių vystimosi, prekyba ir aplinkosauginiais klausimais ir dėl investicijų ginčių sprendimo. Taigi mūsų požiūris E, žvelgiant į perspektyvų Australijos ir Naujos Zelandijos sustarimą aiškiai išdėstytas ir mes tieksime jį įgyvendinti darybų metu. Kaip ir kitų darybų atžvilgių, komisija yra įsipareigojusi užtikrinti tų darybų skaidrumą, ypač teikiant informaciją, analizę ir palaikant dialogą su Europos parlamentu E, savo darbę būtent tuo ir vadovausimės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė.